Na, panašu, kad teks vieną iš jų pašalinti. Kągi, ačiū, balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar kitas darbo tvarkės punktas - prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį, leidimo suteikimas genetiškai modifikuotų kukurūzų rūšiai NK603T25. Pranešėjas Bartas Stajas. Kągi, turime balsuoti dėl 13 ir 14 darbo tvarkės punktų kartu. Tai yra e, leidimo stikimas e, taip pačiai kukurūzų rūšiai, pranešėja 14 darbotvarkės punkto e, prieštaravimo yra. Taigi, rezoliucijos projektas e, pasiūlymas pateiktas Silvi Godin, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl pranešėjo Bartstajas, Elenbalas, Šilinboil ir Elenor Levi pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Ar jau visi balsavote? Taip, balsavimas baigtas. Pritarta šiam pasiūlymui. O dabar siūlyčiau pereiti prie 15 darbo tvarkės punkto. Skaidrumas, atsakomybė ir sažiningumas ES institucijose. Nuomonės referentė Nesa Childers. Pradedame balsuoti dėl pirmojo kompromiso. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Dabar ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar šeštasis pakeitimas. Tad šeštasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, Ar yra susilaikiusių jų pritarta? Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas balsuojate už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt pasitikrinkime elektroninio balsavimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar dvyliktasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Tryliktasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septynioliktasis pakeitimas, dabar kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šešioliktasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt pasitikrinkime ir balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Taigi balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. 14 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 18. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Dabar trečiasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 19. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 21 pakeitimas. Balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 23 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 25 pakeitimas. Kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. 26 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 27 kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 30 kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 33 pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 34 pakeitimas. Balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 35 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 36 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 38 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 41 kas už, prieš, kas susilaiko, pritarta. 42 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 44 pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 45 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 48 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 pakeitimas dabar. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, dalis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Galbūt elektroniškai pabalsuokime dėl šios 24 pakeitimo antros dalies. Balsavimas pradedamas, tikiuosi jau visi paspaudėte mygtuką, balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. 47 pakeitimas. Tai yra žodinis pakeitimas, jį pateikė EKR frakcija. Jeigu niekas neprieštarauja šiam žodiniam pakeitimui, ar yra prieštaraujančiųjų, panašu, kad ne, tad balsuokime. 47 pakeitimas kartu su žodiniu EKR pasiūlytų e, pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ir dabar balsuojame dėl 65-ojo, nes 47-asis atkrenta, kas už 65-ąjį, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 49-asis pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko pritarta, 59-asis, kas už, prieš, galbūt balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 62 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 50 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime ir dėl šio pakeitimo. Elektroniškai balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar ketvirtasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 54 pakeitimas balsuosime dalimis, pirmoji dalis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime elektroniškai 54 pakeitimo antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 55 pakeitimas taip pat balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, kad balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt ir dėl šio, šios pakeitimo dalies pasitiksinkime. 55 pakeitimas, antroji dalis elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 56 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 58 dabar, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų Pritarta. 61 pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Galbūt pasitikslinkime ir balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas dėl 63 pakeitimo ir jam buvo pritarta. Dabar 64. Trys šio pakeitimo dalis, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kad balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečioji pakeitimo dalis, kad balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Dabar 67 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Na ir dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto su atliktais pakeitimais, balsuosime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas jau baigtas. Na ir vienbalsiai buvo pritarta nuomonės projektui. Tad sveikinimai pranešėjai, kolegiai Čildars. Can I ask to hold... Uh, Gal paprašysiu visų parlamentarų ir uh, kitų svečių, kurie uh, nėra susiję su kitu klausimu, išeiti iš salės. Ir prašyčiau tą padaryti. I ask another time to all the Prašau dar kartą žmonių, kuriems kitas klausimas nerūpi, išeiti iš salės. O kitas klausimas yra numeris 16 mūsų darbo atvarkėje Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras metinio augimo apžvalga 2016 metai. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjai, pranešėjui Andrei Kovačev. Chair. Ačiū pirmininkė, mėlyjei kolegos. Pabandysiu trumpai paaiškinti pagrindinius e, šios nuomonės projekto aspektus. Kaip žinote, metinio augimo strategija pradeda naują ekonomikos ir biudžeto kurnavimo ciklą. E, ji buvo paskelta prieš kelias dienas. Greta ekonomikos politikos ir pažangos įvertinimo šią ataskaitą padeda stebėti e, pažangą įgyvendina 2020 metų tikslus. Čia vis tik tai pažanga buvo labai ribota pastaraisiais metais, ypač kai kuriuose sritise. Labai svarbu, kad dar kartą pakartotume, jog esame pasiryžę šių tikslų siekti. Europa turi parodyti savo piliečiams, kad ji turi tvirtą strategiją ir nori ne tik greitinti atsigavimą, ekonomikos, bet ir užtikrinti e, tvarų ilgalaikį ekonomikos augimą. Europos 2020 strategijos tikslai išlieka aktualūs ir jie gali toliau e, tarnauti kaip gera bazė ekonomikos augimų ir žimtumui didinti. Lisabono strategijos įgyvendinimo metu padarytos klaidos leido parengti geresnę, išsamesnę strategiją, e, kuri dabar jau pusėjo ir dėl to yra rengiama ataskaita. Praėjus penkeriems metams po trumpalaikio krizės valdymo pagaliau grįžtame prie uh, deramų sąlygų ekonomikų ir pradedame sutelkti dėmesį į ilgalaikę viziją Europoje. Labai svarbu, kad strategija Revisit Europe 2020 būtų tvirtai integruota į Europos semestro procesą ir būtų užtikrintas deramas pažangos stebėjimas įgyvendinant neprivalomus Europą 2020 tikslus ir e, geresnį bendrą strategijos įgyvenimą. Aplinkosaugos ir sveikatos aspektai Europos semestro procese turi atlikti labai svarbu vaidmenį, nes tai leidžia užtikrinti tvarias perspektyvas ekonomikos augimų ir investicijoms šioje srityje. Bendrai aš remiu Europos komisijos naująjį požiūrį, kuriame yra sutelkiamas dėmesys į pagrindinius prioritetus, Bet turime nepamiršti, kad ekonomikos žalinimas ir investicijos į e, veiksmingesnę sveikatos apsaugos sistemą padidins mūsų konkurencingumą, pagerins tiekimo saugumą ir užtikrins ES piliečių geresnę sveikatos apsaugą ir gerovę. Europos semestras yra mm, raktas į pagrindinės strategijas, e, strategijų reformas šio požiūriu, sveikatos ir aplinkosaugos aspektai turi būti įvertinti atitinkamai, nes platesnėje Europo 2020 strategijoje jie bus tarp bendrų tikslų ir padidins užimtumo e, potencialą. Skaičiai rodo, kad net ir nuosmukio metais užimtumas šiuose sektoriuose padidėjo. Ir akivaizdu, kad norėdami standartizuoti Europos semestro tikslų įgyvendimą turėsime užtikrinti, kad aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos aspektai būtų įtraukti, apie tai daug yra kalbama valstybėms skirtose e, specifinėse rekomendacijose, palyginkime 2014 metų rekomendacijas, e, jų buvo žymiai daugiau negu 2015 metais, 2015 metais jų beliko 14 ir akivaizdu, kad atitinkamoje politikos srityje pažangos pasiekta nedaug. Šių rekomendacijų gyvendinimas dažnai buvo prastas, nes jos buvo per daug miglotos arba e, juose buvo kalbama tik apie aplinkos apsaugą ir sveikatą iš, ir jų sąsąją su fiskaliniu tvarumu. Aš džiaugiuosi, kad komisija ketina pradėti diskusiją e, apie konvergenciją ir kriterijų nustatymą e, socialiniams ir ekonominiams e, rodikliams e, valstybės narės bus nebeskatinamos leisti pinigus trumpalaikiams tikslams ir labiau bus raginamos galvoti apie tolimesnę perspektyvą. Šie rodikliai bus gera bazė tolesniems rekomendacijoms ir leis geriau pasverti uh, ES įsipareigojimus 2030 e, metų tvarios plėtros ekonomikai. Taip pat e, kitoms naujoms iniciatyvoms, tokioms kaip sidabrinės ekonomikos paketas. Keletą žodžių norėčiau pasakyti, kodėl mano nuomonės sveikatos apsauga nusipelno daugiau dėmesio Europos semestre. Mes visi žinome, kad ES kompetencijos šie srityje yra ribotos, tačiau esame tikri, kad geresnis bendradarbiavimas būtinai reikalingas ir šiame sektoriuje, kad galėtume e, e, prisidėti prie ES augimo darbosvarkės, e, sveikatos apsaugos sistemai turime skirti daugiau vietos, kad šios ryties efektyvumas ir darnumas būtų pagerintas, norėčiau čia ir baigti ir paprašysiu žodžio, paprašysiu, kad būtų suveiktas žodis mano kolegoms šešėlinėms pranešėjams apie šį dosiją. Ačiū. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. Ponas Zorinio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau e, pasveikinti pranešėją atlikus tokį didelį darbą ir savo pasisakymę sutelksiu dėmesį į tris dalykus. Europos komisijos e, komunikatas yra e, šio požiūrį labai svarbus. Jame sakoma, kad reikėtų biudžetinė, ekonominė ir socialinė dimensijas matmenis išskirti. Europos komisija akcentuoja, kad dabar, kai atkurta konvergencija, reikia pradėti galvoti apie aiškės investicijas. Socialinė sanglauda, e, aplinkosaugos apsauga, nebus vertinami palankiai, jeigu mes e, į Europos semestrą nesugražinsime tokių uždavinių kaip skaitmeninė darbo tvarkė ir Europos 2020 strategija Ehm, pranešėjas ką tik kalbėjo, kad visą tai turi būti surašyta Europos semestre. Pranešėjas akcentavo, kad strategija 2020 turi būti integruota Europos semestrą, turime kalbėti apie žiedinę ekonomiką, labiausiai pabrėždami atsinaujančios ir tvarios energetikos raidą. Be to, privalu galvoti apie sveikatos apsaugą bendresnėme kontekste. Šiame pranešime yra atkreipiamas dėmesys į E, mūsų realybę. Kaip tik dabar vyksta COP21 konferencija, išgyvename pabėgėlių krizę ir, mano nuomonė, būtina sustiprinti e, sveikatos apsaugos sektoriaus vaidmenį, e, užtikrinant ekonomikos augimą ir užimtumą Europos Sąjungoje. Strategija 2020 turėtų parengti visą apimančią aplinkosaugos politiką E, turime užtikrinti, kad būtų steigiamos kokybiškos darbo vietos ir kad ta kokybė būtų užtikrinta, reikia keistis gerąją praktiką sveikatos apsaugos rytyje. Mes jau dabar pradėjome apibriežti e, ir tą matome Europos komisijos dokumente E, perspektyvas laikotarpį po 2020 metų, pirmiausia, aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos rytyje. Na, o mūsų komitetas ir toliau stengsis išsiaiškinti, kokie planai galėtų būti suformuluoti laikotarpį po 2020 metų. Aš manau, kad reikėtų parengti nuomonę šio klausimu ir manau, kad reikėtų suteikti Europos semestrui tokią pat reikšmę kaip ir kitoms biudžeto, ekonomikos ar socialinių reikalų politikos rūšims. Ponas Farija, ačiū. E, Pone pirmininkė, aš visų pirma irgi norėčiau e, padėkoti ir pasveikinti mūsų pranešėją. Jis atliko puikų darbą. Mes e, kalbame apie Europos komisijos kiekvienais metais rengiamą dokumentą apie Europos semestrą. Dokumentas yra plataus masto, jame yra iškeliama daug skirtingų aspektų. E, išteklių panaudojimas, pasitelkiant juos ekologiškam ekonomikos augimui, galėtų Europai suteikti e, lemiamą pranašumą konkurencinėje kovoje Pažvelkime Europos komisijos investicijų analizę ir pamatysime, kad reikia ir toliau šį e, skirsnį, šią veiklos sritį plėtoti. E, kalbame apie Europos mastų parengtus teisės aktus ir priemonės. Pavyzdžiui, galvoju apie strateginių investicijų fondą. E, supraskime, kad reikia sinergijų nacionalinių lygmenių, kad galėtume tos fondus gerai įgyvendinti. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas ir tiems sektoriams, kurie leidžia pereiti prie tvarios ekonomikos. Akcentuokime švietimą. Energetinė sistema turi būti veiksmingesnė ir geriau sujungta su kitomis e, grandimis, kaip mano kolega ką tik kalbėjo. Būtina kalbėti ir apie atsinaujinančius energijos šaltinius, nes jie leistų geriau panaudoti e, retuosius gamtinius išteklius ir suteiktų ES konkurencinių pajėgumų bei leistų sukurti darbo vietų. Kalbant apie šios analizės antrąjį ramstį, e, prisiminti turėtume struktūrinės reformas ir prioritetinių užimtumą. E, profesinio ugdymo sistema turi būti reformuota, e, ją orientuojant į rinkos poreikius. Be to būtina suprasti, kad asmenys dirbantis energetikos rytyje turėtų prisitaikyti prie pokyčių. Taip mes sukursime papildomas vertės turinčią ekonomiką. Suprantame, kad turi, sukurti, turi būti sukurti geresni ryšiai tarp profesinių mokyklų, universitetų ir verslo pasaulio įmonių. Reikėtų daugiau pagalvoti apie socialinio saugumo ir sveikatos apsaugos sistemų modernizavimą, kaip jūs sakė pranešėjas. Reikia tokios sveikatos apsaugos sistemos, kuri būtų kokybiška ir tvari, kadangi ten taip pat galima sukurti darbo vietų. Be to kalbame apie e, socialinės valstybės, e, kuri būtų vertinama piliečių įkūrimą, sukūrimą piliečiams turi būti užtikrinta prieiga prie sveikatos apsaugos paslaugų. Aš pats savo ruoštų norėčiau pridurti, e, kad pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Sveikatos apsaugos sritis dažnai yra pamirštama, kalbant apie investicijas. Reikėtų apie tai dažniau pagalvoti. Dar vienas klausimas. Biudžeto ir finansų sritis. Reikėtų sukurti e, fiskalinio inovacijų kompensavimo mechanizmą, tai užtikrintų e, ekologiškos žaliosios ekonomikos raidą, bet to tai būtų palanku žiediniai ekonomikai. E, įgyvendinimo procesas turi būti pagerintas. Daugiau dėmesio turėtume skirti 2020 metų strategijos tikslams atkreipiant dėmesį į švietimą ir socialinius poreikius. Reikia investuoti į tvarę plėtrą, būtinos priemonės turi būti įgyvendintos nacionaliniu lygmeniu ir aš manau, kad čia mes galime užtikrinti geresnę konvergenciją ES lygmeniu. Tai būtina daryti visuomet. E, be to, e, valstybės narės nusipelno paramos dėl pabėgėlių krizės sprendimo. Thank you, Mr. Chairman. Please allow me to continue in Croatian. Dėkoju pirmininkė. E, Tęsiu kruatų kalbą. Mes visada kalbame apie Europos semestrą. Ir tikrai remiu visą tai, kas jau buvo pasiūlyta anksčiau kalbėjusio Mm, pašnekovo ir norėčiau pabrėžti žiedinės ekonomikos svarbą, taip pat e, teisės aktus dėl e, atliekų e, tvarkymo. Taip pat norėčiau paremti ir energetinio priklausomumo mažinimą. Aš irgi esu už tvarę plėtrą ir konkurencingumą. Taip pat reikėtų ir didinti pilietinės visuomenės vaidmenį. Kalbant apie Europos semestro įvertinimą, turėtume vertinti klimato kaitos poveikį, taip pat ekonominių ir struktūrinių reformų planus, kad visos ES politikos kryptis būtų koordinuotos ir užtikrintų sinergiją. Pilietinė visuomenė turėtų labiau pasisakyti šią prasme. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad sveikatos aspektas yra nepakankamai pabrėžiamas e, šioje apžvalgoje. Ir galiausiai šalis narės turėtų paremti švietimo e, sistemos reformas, taip pat e, sumanių specializacijų sistemas, nes tai sumažintų nedarbą ir sukurtų žalias darbo vietas bei skatintų augimą. Europos Sąjungos priemonės turėtų būti stimuliuojančios šio požiūrio ir skatinančios augimą. Daugiau kolegų norinčių pasisakyti nematau. Ir dabar Tai suteiksiu žodį ponui Jonko Desku iš komisijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu. Padėkosiu, e, kad domitės e, Europos semestro tema. Čia, Europos parlamente, norėčiau padėkoti ir pranešėjai. Mes tikrai sveikinimą e, šį dėmesį šiai temai generaliniam aplinkos saugos direktorate mes irgi dirbame ties šią temą, taip pat ir su generaliniu sekretoriatu. Tiesa yra ta, kad pasaraisiais metais mūsų dėmesys, aišku, e, susitelkė ties mikroekonominiu e, stabilumu dėl visiškai pagristų priežasčių komisija norėjo, kad geriau būtų gyvendinamos rekomendacijos ir kad tai būtų daroma kuo galima greičiau. Ir aišku, mes taip pat e, suvokiame, kad turime nemažai tyrimų ir duomenų, e, kurio išvados teigia, kad aplinkosaugai palankios politikos e, kryptis prisideda prie darbo vietų kūrimo, taip pat gali padėti darbo rinkai, fiskalinė prasme. Taigi, tokių studijų tikrai yra ir kolegos centrinėje tarnyboje irgi dirba šią temą. 2015-2016 metais mes turėtume e, rekomendacijas, kurios būdingos e, kiekvienai šaliai nariai aplinkos tema. Tai bus e, šalių ataskaitose ir taip pat mes glaudžiai dirbame su valstybėmis narėmis turime ekspertų grupę, kuri dirba betarpiškai ir tiesiogiai su jomis ir siekia padėti mums e, suprasti, kaip galėtume e, taip pat pagerinti ir Europos semestro indėlį aplinkos e, saugos prasme. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, kuris galės ir užbaigti mūsų diskusijas. Dėkoju kolegoms tik už jų indėlį. Taip pat dėkoju ir ataskaitą. Iš tiesų, visos temos, kurias pabrėžėte, tikrai buvo labai svarbios. Ir kartu, man atrodo, mes tikrai galėsime pasidžiaugti puikia ataskaita, kurioje bus ir klimato kaita, energetikos efektyvumas, kova su migracija, migracijos valdymas, taip pat socialiniai, ekonominiai klausimai švietimas, e, kaip užtikrinti, kad kiek galima daugiau e, žmonių kvalifikuotųsi energetikos srityje, taip pat daugiau žalių darbo vietų. Mane tikrai labai nudžiugino, kad komisija turi nemažai duomenų dėl e, aplinkos saugai palankios politikos krypties. Ir tikrai puiku, kad yra duomenys ir apie šalis nares. Neturėtume tikriausia slėpti nuo kitų, kad sveikatos klausimai nepakankamai sulaukia dėmesio šioje ataskaitoje ir valstybės narės stengiasi sumažinti šaliai skirtas rekomendacijas, ypač sveikatos tema. Ir stengiasi, kaip jau sakiau, vengti Europos komisijos. Uh, uh, rekomendacijų, kadangi jos mane, kad tai yra šalių narių reikalas. Tačiau mano nuomonė, turėtume labiau pabrėžti sveikatos klausimus ir įdėkti e, sveikatos komponentą į šio semestro ataskaitą. Taigi dėkoju ir tikiuosi e, gero bendradarbiavimo ir su šešeliniais pranešėjais. Dėkoju. Man atrodo, kad turėtume šiek tiek nutraukti posėdį porai minučių ir laukiame komisijos e, atstovo, kuris pasisakys kitų darbo atvarkės klausimų. Taip pat norėsiu pasakyti, kad e, pataisoms e, laikotarpis yra skirtas tik iki gruodžio 8, kadangi tikrai trūksta laiko E, Strasbūrė neįlinėme posėdėje e, gruodžio 21 dieną mes balsuosime dėl šio klausimo ir vėliau taip pat aptarsime ir plenarinėje sesijoje kovo mėnesį. Dabar laukiame komisijos atstovo ir pradėsime šiek tiek vėliau. 5 o'clock. Jau penkta valanda, kolegos, ir galbūt e, tęskime mūsų posėdį. E, dar vienas klausimas, kurį iškėlė komisijai parlamento nariai ir galėtume ir aptarti. Tai yra įgyvendinimo sesija dėl aplinkos srities teisės aktų. E, taip pat e, galėsime pasikeisti nuomonėmis su komisijos atstovais. Komisijos atstovai jau atvyko. Ir dabar e, pakalbėsime apie dabartinę nuostatą. Sevdans uždavė šį klausimą ir suteiksiu žodį komisijai. Pone Marian Vening atvyko iš komisijos ir pradėsime nuo pirmojo atsakymo. Dėkoju pirmininkė. Labas vakaras visiems. Kalbant apie pirmąjį klausimą, atsakymas būtų toks. Europos e, komisija nematė galutinio aplinkos oro kokybės plano, kurį parengė Junktinė karalystė, ypač kalbant apie aplinkos oro direktyvą. Dėl to mes e, Sveikiname bendrasias pastangas, kurių ėmėsi Junktinės karalystės e, valdžios institucijos. Galutiniai planai turėtų būti gyvendinti iki šių metų pabaigos ir mes laukiame galutinės oro kokybės plano iš Junktinės karalystės ir dėl to kol kas negalime patvirtinti, kad tie planai e, laikysis e, visų teisės aktų. Mūsų kiek mes suprantame, kad jie apims 38 sritis, e, kur NO2 e, koncentracija bus e, per didelė ir dėl to komisija siekia, kad bus imtasi išsamių ir visapusiškų priemonių, kai tie planai jau bus pateikti. Taip pat mes suvokiame, kad plano projektas taip pat tikisi vis, visose zonose e, siekti atitikties iki 20 metų, taip pat ir e, Londone. O Londone buvo numatytas terminas iki 25 metų. Labai svarbu yra prisiminti tai, kad e, švarių oro zonų sistema irgi yra numatyta, taip pat yra siekiama E, skatinti mažai e, energijai imles transporto priemonės, elektrinės transporto priemonės. Dėl to e, tų teršalų koncentracija ore taip pat turėtų būti dar išreikšta kiekybiniu rodikliu ir laukiame, kol bus pateikti oro kokybės planai. Taigi dabar jokio oro kokybės plano nėra, E, kad aš galėčiau padaryti išvadas e, dėl 25 metų, tai yra po 15 metų pagal e, oro kokybės direktyvą, bet mes siekiame, kad tas laikotarpis numatytas būtų kiek galima trumpesnis pagal pagrindų direktyvą. Dėkoju. Pone Giota, ar norėtumėt sureaguoti? Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau visų pirma atsiprašyti dėl e, to, kad mano kolega e, negali dalyvauti ir komisija teigia, kad yra atnaujintas e, šio dokumento variantas e, ir kad ateityje sulauksime kito dokumento, nes ir gali taip pat atsitikti, kad 23 straipsnio nebus laikomasi ir tai gali e, sukelti tokią situaciją, kad bus nesilaikoma sutarties. E, dėkoju. E, ponas Pedičinį. Ar galėtumėt atsakyti į pono Gizibę klausimą dėl B dalies netitikties ir uh, pažeidimo procedūrų. Tai yra ketvirtasis klausimas. Tai yra netitiktis ir pažeidimai. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau priminti, kad yra ES valstybių narių įsipareigojimas pasiekti oro kokybės verčių pagal pagrindų direktyvą. Taigi yra įsipareigojimas pasiekti rezultato, bet ne priemonių. Apie priemonės nėra kalbama, kaip yra pasiekiamos šios vertės, kalbant apie emisijų šaltinių e, direktyvą, šalis narės gali imtis ir kitų E, priemonių siekdamas e, tų e, tikslų nustatytų oro kokybės direktyvoje. Pavyzdžiui, miestų sistemų gerinimas ir kitos. Tai yra siekdamas mažinti išmetalus į aplinką. Dėl to su oro tarša susijusios sveikatos problemos turi būti irgi sprendžiamos. Ir dėl to būtent Europos komisija siekia E, šio, e, šių direktyvų suderinimo. Kalbant apie NO2 verčių e, didinimą ir per didelės tas vertės, apie jas kalbama 2010 metų direktyvoje, ypač kalbant apie per didelę dizelino ir kitokio kūro koncentraciją kalbant apie 2030 metus, kadangi tai yra terminas, kuris buvo numatytas komisijos pasiūlyme, peržiūrint NEC direktyvą tinkamas įgyvendinimas bei vairavimo emisijų e, testų turi užtikrinti, kad transporto priemonės atitiktų nustatytas e, tus reikalavimus ir kad e, jų šalis narės laikytųsi. Dėkoju. ponė Zyb. Pone pirmininkė, mano klausimas iš esmės buvo toks, kaip yra skaičiuojami emisijų lygiai ir taršos lygiai. Kadangi e, taršos lygiai irgi yra skaičiuojami pagal tam tikrus standartus, ypač kalbant apie transporto sektorių ir taršą jame. E, ypač taip pat kalbant ir apie dizelinu varomus variklius. Visai neseniai įvykęs įvykis e, tik įrodo, kad emisijos e, nustatytos testo metu buvo daug mažesnės nei realioje situacijoje, pavyzdžiui, automobiliui važiuojant gatve. Taigi e, bendroji emisijų vertė buvo daug didesnė nei teoriškai e, nustatoma, nei buvo priimtina tose deklaracijose, kurios e, buvo sudarytos po bandomųjų tų važiavimų, po, po testų. Taigi, kalbant apie miestos sritis ir emisijų lygius e, iš e, transporto priemonių. E, ir reikia pasakyti, kad ta vertė yra daug didesnė nei apskaičiuojama šalyje narėje. Na aišku, kyla tada klausimas, ar valstybė narė prisims tam tikrą atsakomybę E, ar imsis kažkokių papildomų priemonių, ar taip pat e, teks atsakomybė už didesnės nei leistinas emisijas. Tai čia yra toks pastebėjimas po to, kad tam tikra dizelinių variklių grupė transporto priemonėse e, daug daugiau išmeta į aplinką, nei e, deklaruojame. Dėl to, man atrodo, šis klausimas irgi yra įdomus, kalbant apie nacionalinės emisijų mažinimo programas šalyse narėse. Dėkoju. Pone Kaut. Vienas klausimas dėl šio punkto buvo minimas daug diskusijų kyla dėl parlamento kontrolės ir sprendimo. Gal jūs savo analizėje galėtumėt paminėti tuos atitikties veiksnius, kurios nusprendė taryba 2,1, 1,5, nes mes atrodo e, keisime e, tuos emisijų standartus nuo 80 iki 120. Ir kodėl NOK emisijos šalise 20 e, metams tos emisijos bus didesnios, kadangi tai paveiks oro kokybę labai stipriai. Ir man atrodo, čia trūko ir e, generalinio aplinkos saugos direktorato ir mūsų komiteto nuomonė šio klausimu. Bet e, kaip jūs matote šį klausimą dėl tų padidėjusių emisijų ir poveikio oro kokybei? Dėkoju. Ar dar būtų klausimų? Jeigu ne, tada suteiksime žodį komisijai. Yeah, thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, komisija jau nekarta yra aiškiai pasakiusi, e, jog norėtume šiek tiek ambicingesnių tikslų, tačiau mes taip pat manome, jog e, iš esmės tai yra labai e, geras žingsnis mažinti tuos išmetamosius teršalus, lyginant su to, kokia dabar yra situacija susidariusi ir sumažinti emisijas dvigubai tikrai būtų labai didžiulis ir svarbus žingsnis, tai turėtų didžiulį įtaką oro kokybei ir išmetamųjų teršalų lygiui ore. Na ir neturiu konkrečių skaičių dabar, tačiau žinau, kad artėjame prie e, tos galimybės, e, kad valstybės narės įgyvendins oro kokybės ribinės vertės iki 20 metų ir, kaip jau minėjau, svarbu laikytis tų įsipareigojimų, tad svarbu ne tiek kokios priemonės yra naudojamas, tačiau tai, kad būtų galiausiai pasiekta rezultatų. Ir automobilių išmetami taršalai turi būti kompensuojami kažkokiamis kitomis priemonėmis. Tas priemonės jau minėjau, kai kalbėjau apie urbanistinės e, e, transporto sistemas, taip pat ekonominės priemonės ar bet kokias kitas priemonės ar instrumentus, e, kurias gali sukurti ir panaudoti valstybės narės. Kalbant apie 30-ųjų metų tikslus, tai jau netokį svarbų vaidmenį atlieka. Ir mes manome, kad kalbant apie kalbant apie e, pasikeitimus iki 30 metų, nežinau, ar automobilių parko pasikeitimas turės tokią ženklę įtaką nek emisijų tikslams šiuo atveju. Dėkoju. Ačiū labai. Na ir tęskime darbą. Pradėsime nuo pirmojo antrosios grupės klausimo, tai yra pažydimo procedūros. E, plačiajame kontekste. Ta klausimą patikė Katarin Berder ir nedelsdama suteikiu žodį komisijos atstovams, kad jie galėtų atsakyti tą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritarėme tai nuomonėje, jog būtina atidžiai stebėti oro kokybės direktyvos įgyvendinimą ir stebėti, kaip ta direktyva įgyvendinama valstybėse narise. Ir kalbant apie tas priemonės, kurias turi komisija, e, viena iš tų priemonių yra pažydimo nagrinėjimo procedūra. Ir nuo 2008 metų e, buvo analizuojama situacija dėl PM10 kietųjų dalelių. Jau nuo 2005 metų buvo taikomi e, reikalavimai pagal anksčiau galiojusią direktyvą dėl šių dalelių ir nustatėme, kad buvo imtasi tikrai e, svarbių žingsnių iš mūsų pusės. 17 valstybių narių buvo atlikta, atliktas e, vertinimas. Ir mes bandėme išsiaiškinti, E, e, kokia yra situacija su galimais pažeidimais ir kalbant apie pažeidimo procedūras. Mm, Austrija laiku viską atliko, tad e, jie nebuvo apskusti teisme, tačiau keturios valstybės narės neįgyvendino kietųjų dalelių PM10 ribinių verčių ir jos buvo apskustos teisme. Tačiau, e, kadangi tai buvo praeitie atlikti pažeidimai e, ir supratome, kad sudėtinga būtų pasinaudoti tais teismo sprendimais, siekiant užtikrinti valstybių narių atitikti ateityje. Tad komisija peržiūrėjo savo strategiją ir nusprendė kalbėti ne vien tik apie ribinių verčių e, e, viršymą, tačiau ir apie tas priemonės, kurios yra naudojamos siekiant sumažinti taršą PM10 kitosiamis dalelėmis. Ir pradėjome e, naujas pažydimo procedūras tačiau tam reikia daugiau laiko nes tai yra itin sudėtingas klausimas. Ir tai tikrai yra didelio masto užduotis. Ta turbūt puikiai suvokite, kad tam reikia daug ir žmogiškųjų išteklių ir laiko. Juk reikia įvertinti šimtus teritorijų, kurios galimai viršyje dalelių lygį. 17 valstybių narių turėjome tai padaryti, tad buvo e, tikrai daug darbo ir beveik visais atvejais e, ta situacija buvo išanalizuota ir Bulgarija dėja atsidūrė teisme, nes ten situacija yra blogiausia visoje Europos Sąjungoje. Ir kalbant apie ankstesnę mūsų patirtį, manau, jog e, labai svarbu, kad Teisingumo teismas patvirtintų tą naująjį požiūrį, kuriuo vadovaujamės. Ir jeigu taip nutiktų, E, toks sprendimas e, būtų, galima taip sakyti, atsparus ir ateityje, jį būtų galima panaudoti, jo būtų galima pasiremti ir būtų galima panaudoti kaip argumentą, kurį galėtume pateikti toms valstybėms narėms, kuriams taip pat grėstų teismo procesas. Tačiau dar noriu pasakyti, kad vien PM10 dalelėmis neapsiribojame ir Nuo 2010 metų e, įgyvendinimo procesai taip pat buvo analizuojami ir turiu pasakyti, kad e, Junktinėje karalystėje buvo nustatyta gana sudėtinga situacija, tad e, tam klausimui pirmiausia ir buvo skirta dėmesio. Taip pat ir kitos valstybės narės buvo ištirtos, buvo pradėti tyrimai, lygiai taip pat ir Junktinėje karalystėje ir kitose valstybėse narėse, kurios viršijo tas ribinės vertės ir tai apima 17 valstybių narių. E, dvi, e, dvi, e, dvi bylos, du tyrimai jau buvo užbaigti, nes buvo pa, pasiekta atitiktis. Na ir šešios naujos pažydimo procedūros buvo pradėtos šiemet. Buvo m, išsiusti formal, for, formalūs įspėjamieji laiškai ir naujausia situacija šiuo metu yra vertinama. Ačiū. Ačiū. Pane Bartar, prašau. Dėkoju, dėkoju ir už jūsų atsakymus. Manau, kad šiame parlamente nėra nei vieno parlamento nario, kur, kuriam E, jo rinkėjai niekada neuždavė klausimo, e, ką konkrečiai jūs darote ir kodėl priminėjate teisės aktus, kurie, iš kurių nei vienas nėra pritaikomas praktikoje ir nėra įgyvendinamas. Ir manau, kad mes tikrai visi e, patiriame daug streso dėl to ir Taip, dabar kalbame apie tos pažeidimus, apie teismo sprendimus, bylas, tačiau man atrodo, kad tai yra per daug lėtas procesas. Na, jeigu aš, pavyzdžiui, sugalvočiau apiplėšti parduotuvę, aš pasimčiau krepšį ir, iš, ir išeičiau į parduotuvę pasimti tai, ko man reikia. Na ir jeigu valstybės narės ir jeigu yra nustatoma, kad jos nesilaiko reikalavimų, tai tur, užtrunka metus laiko, kol e, laiškas yra išsiunčiamas, persijimas yra išsiunčiamas ir visi kiti procesai yra gana lėti. Tad Na taip, suprantu, kad jums trūksta į žmogiškųjų išteklių, suprantu šį argumentą, tačiau jeigu įsivaizduotume komisiją kaip tokį policininką, kuris saugo teisės aktų, priimamų institucijose įgyvendinama, galbūt mm, reikėtų būtent jums pasinaudoti turimomis priemonėmis, o ne tik valstybėmis narėmis pasikliauti, kontroliuojant procesą. Ir man atrodo, kad siekiant užtikrinti, jog valstybės narės laikytųsi atitikties, E, nėra e, lengvas procesas, tačiau mes turime būti griežtesni, turime būti greitesni, juk čia kalbame apie oro kokybę, kalbame apie žmonių sveikatą, apie žmonių gyvybės. Ir tai yra rimti dalykai, nelieka, e, juk žmonės neturi pasirinkimo, jie kvepuoja tuo oru, kuris, kuris yra. Ir manau, kad visi tie lėti procesai, biurokratija tiesiog tiesiog yra nesuvokiama. Tad norėčiau jūsų paklausti, ar tikrai nebūtų įmanoma komisijoje paspartinti tos procesus. Žinau, kad net direktyvos laukiama, tada bus visi tie trišaliai dialogai, diskusijos organizuojami, e, bus laukiama visų pritarimo galutiniam projektui. Ir kas tada? Ir tada reiks laukti dar dešimt metų, kol bus pradėta uh, pažydimo procedūra, jeigu atitiktis nebus užtikrinta, tad nežinau. Labai nemalonus dalykai, juk mes turime pastoviai aiškinti savo rinkėjams, turime jiems e, e, atsakyti į klausimus susijusius su to, kodėl nėra įgyvendinami priimti teisės aktai. Ačiū. Komisija, prašau. Na taip, Tikrai suprantame tai, ką norite pasakyti, tačiau svarbu suvokti, kad šis procesas turi būti aptariamas iš esmės. Juk jau minėjau, kad 17 e, valstybių narių buvo atirta situacija, šimtai teritorijų, kuriuose galimai buvo viršyti, viršita tarša ir kuriuose reikėjo įvertinti oro kokybę. Tad tikrai reikia to e, tinkamo kropštumo požiūrio, kuriuo būtina vadovauti siekiant užtikrinti, kad procesas būtų teisingas, sąžiningas. Ir be abejo, jeigu į, tiek daug pastangų įdedame, norime laimėti tas bylas, kurios iškeliamos, o tai reiškia, kad reikia ir daug parengiamojo teisinio, techninio darbo atlikti, siekiant, kad e, mūsų e, skundai būtų pagristi Todėl tos procedūros tikrai užima nemažai laiko. Be to, kaip puikiai suprantate, ne viskas priklauso ir nuo mūsų. Turime viską atlikti taip, kaip yra nustatyta ir e, tiesiog jau daug metų naudojama tokia praktika ir jį pasiteisina. Žinoma, suprantu, kad e, e, jaučiama tokia visuomenės frustracija, tačiau tai nėra priežastis e, sustabdyti e, pažydimo procedūrų nagrinėjimą. Mums tai yra itin svarbus mūsų politikos komponentas ir kai, pavyzdžiui, mes nustatome, jog valstybė narė e, atsidūrė pavojuje ar jau viršijo tas ribinės vertas, tada mes užmesgame artimus ryšius su ta valstybė nare, pradedame diskusiją su jų atstovais ar su regionų, miestų atstovais ir bandome įvertinti, kaip būtų galima ištaisyti tą situaciją. Tad vyksta ir tie paralelūs procesai, e, kuriais mes bandome užtikrinti, e, kad e, tas viršymas būtų sustabdytas artimiausių metų. Ir taip pat savo ruoštų tai reiškia, kad ir ta pažydimo procedūra galėtų būti sustabdyta, tad tarsi vienu šūviu du zuikius nušauname. Ir tai taip pat padeda užtikrinti, kad žmonės kvėpo švariu oru. Ir be to, kaip jau minėjau, atsiranda galimybė ir pažydimo nagrinėjimo procedūrą sustabdyti, juk niekas nenori teisme bilinėtis. Na ir tie paraleliniai procesai jau daugelį metų yra vykdomi. Ir kaip jau minėjau, kai kurios valstybės narės pademonstravo tą atitikti ir nebejojame, kad ir kitos valstybės narės kurioms jau buvo pradėta ta pažinimo procedūra, taip pat gali pasitempti. Ta taip, mes bandome paspartinti tą procesą ir taip pat, kaip jau minėjau, atliekame visus tuos paralelinius veiksmus, kurie yra būtini. Ačiū labai. Dabar siūlyčiau pereiti prie penktojo klausimo. Tai yra kietosios dalelės ir ozonas. Pane Bardar pateikė šį klausimą. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie PM10, kaip jau anksčiau sakiau, dar daug valstybių narių e, viršė ribas, gana daug jų, tačiau vis tas skaičius mažėja. Ir taip pat matome, kad e, E, žmonių patiriančių žalą skaičiai mažėja. Kitas dalykas, kurį čia reikia pastebėti, yra tas, kad dauguma valstybių narių problemas yra susijusios su kasdieniu e, dienos limitu, o metinis limitas nėra viršėjamas ir tai yra gana rimta problema ir mes bandome ją spręsti dviem atvejais, ypač nagrinėjami viršėjimą limito, bet galiausiai turbūt liks tik vienas, aišku, tai dar mūsų netenkina, bet tai reiškia, kad bent jau metinės ribinės vertės nėra viršėjamos. Problema išlieka labai rimta, tačiau aš e, nesutiksiu, nu, kad e, kai kurių valstybių narių patirtis rodo, kad e, jeigu nacionalinių ir vietos lygmenių rimas reikiamų priemonių, galima visas problemas išspręsti. Faktai rodo, kad daugumoje valstybių narių įmanoma tenkinti iškeltus reikalavimus iki 2020 metų. Tai būtų galutinis terminas. Europos komisija todėl, jau kaip sakiau, imasi kelią teismo bylas dėl PM pirmiausia dėl Bulgarijos, nes matome, kad ten e, atitikimų pažeidimai ir žala daroma gyventojams yra labai dideli, bet Dar 15 yra valstybių narių e, pažeidimų ir, e, o dėl kitų mes gavome papildomų pagristų nuomonių ir atitinkamų tolesnių veiksmų planų. Gali būti, kad reikės e, kai kurias bylas nutraukti, nes bėgant laik valstybės narės atras priemonių, kurios leistų sumažinti taršos limitus ir jos tenkintų reikalavimus. Buvo klausimas ir dėl ozono. Čia yra iškelti aplinkosaugos tikslai, numatyti direktyvoje, jų juridinis statusas yra žemesnis. E, PM10 atveju viskas yra labai aišku, nėra jokių sąlyginių prievalių dėl rezultato, rezultatai turi būti pasiekti, o ozono, ozono atveju ES yra išsikėlusi tikslą ir man, e, ir kiek žinau, buvo pasakyta, kai įmanoma, tas tikslas turi būti pasiektas. Tai suteikia atitinkamos valstybėms narėms daugiau lankstumo. Ta patį galim pasakyti ir apie e, azono, ozono grandinės e, ilgalaikišką trukmę. Norėčiau atkreipti dėmesį ir greitą naujosios NEC direktyvos patvirtinimą. Tai yra nepaprastai svarbu, kai kalbame apie ozoną. Ozono mm, tikslų e, įgyvenimas valstybėse narėse yra įmanomi, nustačius kitus E, veikimo būdus. Čia esame sukūrę nuoseklę koncepciją, tarsi ir valstybės narės gali būti tikros, kad tik riminės vertės galės pasiekti, emisijos galės būti sumažintos ir atitinkamai oro kokybės ribinės vertės nebus pažeidžiamos, nes e, čia valstybės narės nebeturės rūpintis e, oro taršos komponentų susijusių su tarša per sienas. Ačiū. Pone Bėda, taip. Klausimas šis panašus į ankstesnį. Kaip galite greitai ir efektyviai su tomis valstybėmis dirbti, turint šį teisės aktą, kuris yra labai regioninio pobūdžio. Dar vienas klausimas, kuris e, paaiškėjo per NEC teisės aktą. Reikia įtraukti visus e, ekonomikos sektorius į šį darbą. Negalim kalbėti tik apie vyriausybės ar regionus. Reikia, kad visi ūkio sektoriai prisidėtų. Klausimas dėl kitų žmonių oro. Turbūt e, nėra toks lengvas, kaip atrodė išspręsti. 20 valstybių narių nesilaiko šių reikalavimų, tik 8 laikosi. Tai kaip bus, ką tos aštuonios valstybės pasakys, jeigu visi kiti nesilaiko reikalavimų, o jie laikosi. Ir tai yra tikrai negeras precedentas. Duodame signalą, rodantį, kiek reikšminga Europos komisija šią sistemą laiko ir kitas dalykas, kaip mes galime gyventi teisės aktus, kuriuos esame prieėmę. Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti, bet vėlgi man neramu, nes per daug valstybių išsisuka su per didelė tarša ir atrodo, kad nebeturime priemonių, kurios leistų greitai ir efektyviai dirbti, apsaugant žmonių sveikatą. Jeigu būtų apnuodytas vanduo suteikiamas per vandentekį, turbūt reaguotumėm greičiau. Mm, oro atveju mes kažkaip lietai reaguojame. Apie tai turbūt reikėtų pagalvoti, sprendžiant tokius klausimus. Ačiū už atsakymą, suprantu, kad nelengviausia yra atsakyti tokius klausimus, bet viskas, ką mes darome Europos Sąjungoje, pradeda atsimušti į valstybių narių neįgyvendinimo problemą. Aš manau, kad visuomeniai tai e, sukuria nekokį įvaizdį. Ačiū. You know. Ačiū. Aš tik noriu pasakyti, kad Dabar esame 2016, gyvename 16 metais, o tikslai iškelti 2020-iesiems, nes nekalbame apie visas valstybės narės. Supraskime, kad dažnai yra tokie karščiausi taškai taršos. Aišku, tai nekelia, e, nesumažina pavojus žmonėms gyvenantis tenai, bet e, nekalbame apie visą valstybių narių teritoriją mes sprendžiame pažeidimų problemą tam tikrą prasme etapais, nes mūsų nuomonė Geriausia problemas pradėti spręsti ten, kur jos yra aktualiausias, skaudžiausias, kur tarša didžiausia, kur gyventojai susiduria su didžiausia tarša. Bet aš norėjau pasakyti ir dar galiu pakartoti, kad mes visais atvejais, kai matome vir, limitų viršymą, e, stengiamės kontroliuoti padėtį, bet turime prioritetus, kriterijus, apie kuriuos labiausiai galvojame svarbiausios problemos turi būti sprendžiamas pirmiausia, o paskui periname prie kitų. Tačiau jokių būdų negalime pasakyti, kad mes nekreipiam dėmesio į viršiemas ribas. Tai stengiamės daryti labai e, bendrai. Šeštasis klausimas. made by Pier Nicola Pedicini vieno Italijos regiono sveikatos problemos. Prašom. There are various components here in this question. Čia e, šiame klausime matau įvairių komponentų. Pirmiausia, e, pradėsiu kalbėti apie oro kokybę. Aš turbūt kartais kartojosi, bet e, noriu tik aiškiai pasakyti. Vertiname duomenys apie kokybę, kuriuos valstybės narės suteikia kiekvienais metais Pavyzdžiui, 2014 m. duomenys turėjo būti pateikti iki šių metų rugsėjo mėnesio. Jų pagrindų vėliau mes e, e, tikriname, kaip įgyvendinti reikalavimai. Šiuo metu oro kokybės srityje e, yra iškelta pažeidimų byla prieš Italiją dėl PMTN, dėl dalelių, kenksmingų dalelių. Ir ten yra būtent kalbama apie oro kokybę. Aš pabandysiu perskaityti itališkai. Risanamento aria Napoli, Napoli e Caserta. <laughs> Which um, partly... Iš dalies e, tas mano įvardintas pavadinimas apima visą pažeidimų zoną dėl vandens. Europos komisija prisimena, kad valstybės narės yra įpareigotos aplinkos apsaugos, aplinkos kokybės standartų nustatytų pagrindų direktyvoje e, įgyvendinimą. Europos komisija stebi, kaip tos nuostatos iš tiesų yra įgyvendinamas ir pateikia rekomendacijas. Tai apima e, konkrečias ir bendrasias priemonės dėl cheminių taršalų ir E, vandenvalos e, įrenginių. Iki 2015 metų valstybės narės turėjo priimti, turi priimti dar iki šių metų pabaigos e, atitinkamus teisės aktus. 2016 metų kovo mėnesį mes įvertinsime įgyvendinimo lygį. Dėl atliekų Europos komisija prisimė, primena, kad Teisingumo rūmai jau pasmergė Italiją dėl to, kad ji nesilaiko 2006 metų 12 EC direktyvos dėl atliekų kampanijas regione. Iš esmės tai buvo susijęs su to, kad nebuvo e, deramo savartinų tinklo ir taip pat e, Italija neįgyvendino savartinų direktyvos. E, pramonės emisijos, žinote, kad taip pat yra nustatyti reikalingi reikalavimai teisėje, administracija yra suteiktos tai visos galimas priemonės kovoti su tarša, tai kai pažeidžiami aplinkos saugos standartai vandens ar oro srityje, kompetitingos nacionalinės institucijos gali uh, įvesti dar griežtesnius reikalavimus, jeigu tai reikalinga, e, naudojant geriausias įmanomas metodus. Taip pat matome, kad kompetitingos e, institucijos gali pareikalauti administra... operatoriaus, kad būtų imtasi visų reikalingų priemonių e, standartams įgyvendinti. Neturime jokių konkrečių e, duomenų apie e, pramonės emisijų direktyvos pažeidimų specifiką kampaniją, bet kalbant apie kitas sensieri studijos puses reikia atkreipti dėmesį į tai, kad yra pradėta pažeidimų procedūra prieš Italiją dėl pramonės emisijų direktyvos pažeidimo. E, Toronto e, vienoje e, gamyklų ir taip pat suprantame, kad bus keliama ir kita byla dėl kitos gamyklos pažeidimų. Taigi tyrimas vyksta ir problemos, apie kurias mes kalbame, bus sprendžiamas nes mes manome, kad yra pažeidžiami ES aplinkosaugos teisės aktai. Ačiū. Thank you very much. Pier Nicola Pedicini. Ačiū. Prezzo apprezzato questa. Ponas Pedicini. Lei um, è stata invitata. Aš klausiausi atsakymo ir prisiminiau vieną konkretų įvykį. Kalbame apie du visiškai skirtingus dalykus. Netarando problema čia. Mes savo ruoštų manome, kad reikėtų griežčiau vertinti visus pažeidimus. Turėtumėm laikytis griežtesnės pozicijos. Manau, kad reikia imtis tiesioginių veiksmų iš Europos komisijos pusės, nes valstybė narė nei nacionalinių, nei vietos lygių nieko negali padaryti. Ypač tai pasakytina apie tas e, zonas, kuriuose korupcijos lygis labai aukštas, kaip buvo pasakyta. Čia turėtume pasinaudoti visą ginkluotę, visą artileriją negalime visko padaryti vietos ar regiono lygiu, ypač kai matome tokio pobūdžio pažeidimus. Tai turi daryti Europos komisija. Europos komisija turi labai akilai stebėti tokias problemas ir tokius pažeidimus. Reikėtų labai atidžiai vertinti tose zonose e, fiksuojamas problemas 2015 ar iki 16 kovo problemų neįspręsime. Joms reikia ilgalaikių pastangų ir testinių pastangų. Manau, kad iki šiol tiesiog nepakanka to, kas yra padaryta. Ar komisija norėsite sureaguoti? Ne. Puiku. Tada periname prie kito klausimo. Madame Bird for. Anglės nuostatų. Septintas klausimas. Iškart suteiksiu žodį Europos komisijai, kad atsakytų. Thank you, Chair. Dėkoju pirmininkė. Man atrodo, jau dabar tampa aišku, kad e, direktyva dėl e, aplinkos oro kokybės yra labai svarbi, jeigu norime užtikrinti, kad ateityje koncentracijos ore teršalų būtų mažesnės nei e, Pasaulio sveikatos organizacijos gairėse nurodytos. 13 metais komisija atliko oro e, politikos krypties peržiūrą ir šioje peržiūroje buvo pasakyta, kad dabar nėra tinkama peržiūrėti oro kokybės direktyvos. Norėčiau tiesiog priminti, kad ES e, ribos yra e, keliems teršalams, pavyzdžiui, NO2 e, metinė vertė atitinka pasaulio sveikatos organizacijos nurodytą vertę, taip pat įvairių kietųjų dalelių PM2.5, PM10, 16 šalių narių teigia, kad e, jų ribos e, e, viršyje, netgi nustačius ne, mažiau griežtą vertę. Prieš pasiekdami PPO vertės turėtume užtikrinti, kad laikomės savo nustatytų verčių. PM2,5 Šios vertės yra taikomos nuo šių metų sausio mėnesio, dėl to mums reikia surinkti duomenis ir pažiūrėti, ar šalis narės laikosi tų nustatytų verčių. Komisijos švaraus oro programa, kuri buvo patvirtinta 13 metais, siekia atitikties su oro kokybės standartais iki 20 metų vėliausiai ir peržiūrėti direktyvą siekiant e, sumažinti oro taršos e, vertes iki 30 metų. Ir tokios e, emisijų verčių sumažinimo vertės turėtų būti taikomos visoje Europoje. Mes vis dar remiamės oro kokybės direktyva bei vertėmis, kurias reikės peržiūrėti. Nemažai mokslinių duomenų teigia, kad oro prasta kokybė kenkia sveikatai, ypač NO2, bet e, PPO dabar vertina ir peržiūri irgi tas vertes, mes tas peržiūras e, taip pat nagrinėsime ir jos bus prieinamos po kelių metų ir, kaip jau ir sakiau, dabar mes turime um, užtikrinti, kad visos valstybės narės laikosi dabartinių standartų ir PPO nustatytų verčių, PSO, atsiprašau, nustatytų verčių. Mes bandome pasidalinti darbu. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju, kad atsakėte į komisijos iškeltą klausimą. Turiu prisipažinti, kad tikrai suvokiu e, komisijos e, pozicijos e, sudėtingumą ir suprantu, kad reikia griežtesnių standartų. Taip pat komisija susiduria su realia situacija, taip pat valstybėmis tarėmis, kurios net nesilaiko dabar nustatytų taisyklių. O ką jau kalbėti apie griežtesnės ateityje ta, e, bandomas taikyti taisyklės. Taigi mes tarsi atlyginame e, valstybėms narėms, kad jos nesilaiko tų dabartinių standartų, kadangi e, mes taip apribojame savo galimybę nustatyti griežtesnės vertės nei paso nustatytos vertės. Na, mano klausimas komisijai būtų toks. Teisės aktai yra viena ir suprantu, kad politiškai kalbant galbūt šiuo metu nėra įmanoma taikyti e, aplinkos oro kokybės griežtesnių standartų. Bet komisija nuolatos e, cituoja PSO gairias, e, siekdama šalims narėms parodyti, kad jos turėtų laikytis ne tik ES idealio situacijoje, bet taip pat turėtų laikytis netgi ir griežtesnių gairių, kurios nustatytos PSO. Ar komisija e, nulatos tą pabrėžia ir primena valstybėms narėms? Taip, žinoma, kaip jau ir sakiau anksčiau, mes nuolatos bendraujame su valstybėmis narėmis ir nuolat e, kalbame, ne tik minime pažeidimų procedūras, bet nuolatos bendraujame su regionais, vietos savivaldos organizacijomis ir iš tikrųjų stengiamės, kad ateityje e, galėtume nustatyti dar griežtesnės e, taisyklės, kurios yra panašios į PSO. E, ir tai yra aišku mūsų nustatytose tiksluose, kuriuos esame pateikę peržiūrėtoje NEC direktyvoje bei savo programoje. Mes pateikėme įvairių pasiūlymų įvairiems teršalams, taip pat jų verčių sumažinimą, e, siekiant sumažinti e, poveikį sveikatai 52 procentais. Ir tai, man atrodo, mus priartins prie savo gairių. Taigi, tą darome nuolatos ir mm, stengiamės peržiūrėti PSO nuveiktą darbą dėl atskirų teršalų ir aišku, vertinsime visą tą informaciją ir pateiksime savo sprendimą, e, kai bus poreikis ir vėliau, mm, kai reikės peržiūrėti tos e, oro kokybės vertės Europoje. Visai neseniai buvo pateikta ataskaita apie e, oro kokybę Europoje ir matosi, ten vartojama kalba bei informacija, pagal kurią galime spręsti, kad būtent paso vertis yra mūsų sėkiamybė. Ačiū. Thank you very much. Now Dėkoju. Norėčiau paklausti komisijos, ar komisija galėtų atsakyti į du paskutinius klausimus. Viena iš uždavusių klausimus e, yra kitame posėdėje čia parlamente. Ir taip pat yra trečiasis dar pateiktas klausimas - metinių verčių pažeidimai ir aštuntas klausimas. NO2 verčių ir taip pat NO2 verčių viršymai e, dizelinėse automobiliuose. Ar galėtume e, išklausyti komisijos nuomonę? Taip, aišku. Kalbant apie trečiąjį klausimą. Panagrinėję situaciją valstybėse narėse, e, kurios būtent pranešė apie NO2 verčių viršijimą, mes e, pradėjome pažeidimų procedūrą, ypač kalbant apie e, teršalų e, poveikį dėl dviejų kriterijų, tai yra poveikį visuomenį ir taip pat bendrą jų apimti, atsižvelgiant į mūsų vertinimus. Ir taip pat galime imtis ir antrojo etapo procedūrų prieš valstybės narės, e, jeigu bus naujų pažeidimų arba jeigu tie pažeidimai dar paštrės, jeigu pamatysime, kad nacionalinės priemonės siekti tų nustatytų verčių yra nepakankamos arba jų iš viso trūksta. Taigi, toks buvo trečiasis klausimas ir atsakymas į jį, kalbant apie septintąjį klausimą aštuntąjį, atsiprašau, pranešėją dėl NO2 e, verčių ir e, ver, taip pat e, iš metalų mažinimo dizeliniuose automobiliuose. Komisija iš tiesų labai ryštingai e, veikia, siekdama atstatyti vartotojų pasitikėjimą, taip pat e, pramonės pasitikėjimą, siekdama taip pat sumažinti potencialią grėsmę e, piliečiams bei aplinkai ir taip pat užtikrinti, kad testavimo, ADR testavimo sistema išliktų griežta, taip pat būtų imamasi procedūrų nuo 20 metų ir taip pat vyktų taip vadinamojų portabilių technologijų peržiūra ir taikymas nuo 20 metų. Sistema bus vėl peržiūrėta. Kaip jau buvo pastebėta, tame klausime e, automobilių e, išmetalai yra tik viena e, problemos pusė. Reikia taip pat užtikrinti testavimo efektyvumą ir komisija iš tiesų uh, bando peržiūrėti šios teisės aktus, siekdama užtikrinti griežtesnę sistemą, taip pat suteikti galimybę e, pateikti priemonės e, institucijoms, kurios galėtų užtikrinti, kad e, produktai atitiktų saugių produktų reikalavimus. Taigi, siekiame didinti procedūrų saugumą, taip pat skatinti informaciją tarp uh, E, įgyvendinimą užtikrinančių institucijų, taip pat valstybės narės turės stebėti rinką, taip pat vykdyti automobilių kontrolę, kai jie patenka į rinką. Taip pat komisija turėtų turėti daugiau galios įsikišti bei uh, stebėti, ar valstybės narės imasi tinkamų veiksmų. Ir šios priemonės bus pateiktos pasiūlymo E, projekte pagal e, tą jau nustatytą sistemą. Dabar mes tikrai klausome e, jūsų pastabų, taip pat dėl to, kokių potencialių veiksmų galėtume imtis, taip pat kokią stebėsenos sistemą arba nepriklausomą sertifikavimo sistemą galėtume įdėkti. Taip pat mes nagrinėsime ir kaštus, taip pat e, galimybės ir tikrai dalyvausime diskusijoje. Dėkoju. Dėkoju. Ar būtų dar pastabų iš kolegų? Atrodo, kad ne. Turėtume padėkoti dabar komisijai. Ir man atrodo, galime baigti Envi posėdį. Ir kitas posėdis įvyks gruodžio 3 dieną. Kartu bendras posėdis su Agri e, komitetu ir vėliau bus posėdis Strasbūrė. Dėkoju.